Jūs palaikote nuotinius ryšius su mūsų komitetu, mums dominančiomis temomis. Aš nedelsdama norėčiau sutikti Jums žodį ir pato perėsime prie diskusijos. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, labai dėkoju Jums už šį kvietimą pasikeisti nuomonėmis su Jumis pagal struktūrinio dialogo principą. Šiandien savo žanginėje kalboje aš daugiausia kalbėsiu apie uždaro ciklo ekonomiką ir su ją susijusius klausimus. Minėsiu ir teisėkuros pasiūlymus, kuriuos ketiname pateikti šiais metais, kitais metais ir kurie yra susiję su žiedinės ekonomikos dokumentų rinkiniu. ES žiedinės ekonomikos paketas yra nepaprastai svarbus žingsnis, kuriant da, veiksmingai išteklius naudojančią da, mažai anglies išskiriančią ekonomiką. Ir mes tikimės, kad mes galėsime taip pat parodyti pavyzdį kitoms pasaulio šalims, kaip tą padarėme skaitmeninimo ir kitose, kaip ir kitose e, šalyse. Mūsų parinktas dokumentų paketas yra gerai įgyvendinamas ir dauguma iniciatyvų jau yra patvirtintos. Dabar rengiamos iniciatyvos, kelios iniciatyvos ir jos yra štokios. Tai yra plastikos strategija iškastinio kūro pakeitimas kitomis kūro formomis ir ketinama skatinti didesnį plastiko perdirbimą. Toliau yra teisėkuros pasiūlymas tam, kad būtų da, da, geriau naudotas uh, miesto van, pertirtas vanduo žemės ūkėje. Elektro, ketvirtas rytas elektri, uh, elektroninė įranga ir, ir kelios kitos iniciatyvos. Mes uh, šiuo metu vykdome konsultacijas, kad gautume suinteresuotų šalių nuomonę visais šiais klausimais. Pradėtos kelios konsultacijos Ir mes taip pat naudojame kelias e, konsultacijų platformas. Pavyzdžiui, kalba eina apie maisto atliekas, e, maisto švaistimą, apie geriausią praktiką šiuose sutise. Ir mes turime taip pat atvirą platformą, kurioje nagrinėjamos yra verslui e, siūlomi sprendimai. Uh, E, verslo ir, ir piliečiams teikimi pasiūlymai apie tai, kaip galima būtų perėti prie žiedinės ekonomikas. Bet dabar keli žodžiai apie plastiko strategiją. Strategi e, komisija pateikė kad nepareikti metų pabaigoje pateikti plastiko strategiją. Mes šiuo metu vertiname įvairias priemonės, pažiūrėjau, galvojame apie teisėkuros priemonės, taip pat paramos ir gyvendinimo priemonės ir apie tai, kokius įsipareigojimus reikia įtvirtinti juose. Plastikas yra nepaprastai e, svarbus ES, nes jis plačiai yra naudojamas būtinėje technikoje ir e, kitur. E, didesnis plastiko perdirbimas gali atverti naujas galimybės inovacijoms, konkurencingumui ir, nauj, ir naujoms darbo vietoms. Tačiau Tai dabartinė plastiko gamyba, naudojimas ir naikinimas neatitinka efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos principų. Jei mes geriau perdėtume plastiką, tai būtų labai naudinga ekonomiškai, nes šiuo metu dažniausiai plastikas yra deginamas arba da, a, a, naikinamas savartinuose ir labai daug to plastiko patenka į mūsų vandenynus ir tai kelia didelę grėsmę mūsų aplinkai. Be to tai turi daro ir neįgiamą poveikį mūsų ekonomikai. Taigi mes turime rimtai spręsti šią problemą. Rengiama strategija bus skirta tam, kad būtų skatinamos inovacijos ir uh, investicijos į plastiko perdirbimo grandinę. Ir taip pat uh, į tai, kad būtų kuo mažiau sukuriama da, plastiko atliekų. Atitinkamai reikės pakoreguoti ir atliek, kai kuriuos atliekų teisės aktus. Mes norime e, kurti mažai anglies, e, ma, a, a, mažo anglies kiekio ekonomiką, taip pat atsižvelgiant į 2030 metų tvaraus vystimosi tikslus. Mes manome, kad Ši, taip pat reikės atsižvelgti į naujas galimybės e, susijusios su plastiku. Mes galvojame apie tai, kad reikia taip pat skatinti perimę prie žiedinės ekonomikos trečiose šalise, nes akivaizdu, kad ES negalės vien savo pajėgomis sukurti žiedinės ekonomikos. Vandens naudojimas taip pat yra, e, yra įtrauktas į šį paketą, nes mes norime, kad būtų nau, pakartotiniai naudojami uh, E, naudojamas įvairios medžiagos. Mes manome, kad reikia skatinti e, e, per išvalyto vandens pakartotinį naudojimą. Ir čia reikia galvoti apie tai, kad klimatas keičiasi ir vandens ištekliai mažėja. Ir tuomet atsižvaldami į šios iššūkius mes šiuo metu atliekame teisės aktų vertinimą ir galvojame apie tai, kaip galim, kokie būtiniausi reikalavimai turi būti tvirtinti teisės aktuose tam, kad galima būtų mažausiomis sąnaudomis paskatinti visus pakartotinai naudoti uh, išvalytą vandenį. Mes gal, pavyzdžiui, nagrinėjame geriamojo vandens e, direktyvą. Uh, ir jos galima peržiūrą. Atlikdami jos peržiūrą mes skatinsime naudoti geriamą į vandenį e, tvarių būdų, panaudojant kuo mažiau energijos ir taip pat apie tai, kaip galima būtų pagerinti vandentikio infrastruktūrą. Mes e, žinome, kad nemažai vandens yra prarandama dėl to, kad kad mūsų vandentikio infrastruktūra nėra labai gera ir manoma, kad net iki 23 procentų viso, viso vandens yra prarandama būtent dėl infrastruktūros trūkumų. Mes turime taip pat pasinaudoti mokslo duomenimis tam, kad padidintume žmonių pasitikėjimą geriamo vandenio kokybę ir kad užtikrintume, kad, plasti, kad būtų kuo mažiau naudojami plastikiniai buteliai. Mes ketiname šį pasiūlymą pateikti iki šių metų pabaigos. Toliau, žiedinės ekonomikos finansavimas. Verslo ir ekonomikos modeliai, tokie kaip žiedinė ekonomika, pareikalaus naujų e, finansinių priemonių. Mes turime Europos strateginių investicijų fondą ir da, turime Europos investicijų banko programas. Tačiau to nepakanka, todėl mes nusprendėme, kad reikia skirti, sukurti atskirą platformą skirtą žiniai ekonomikai. Būtent todėl kartu su Europos investicijų banko 2017 m. sausio mėnesį mes pradėjome žiedinės ekonomikos finans, paramos finansavimui platformą, kurioje mes skatiname bankus aktyviau remti žiedinės ekonomikos principus teikiant deramą finansavimą žinės ekonomikos projektams. Šiuo metu spalio antrą dieną įvyko antrasis ekspertų posėdis. Komisijos komunikate paskelbtame 2016 metų rugsėjo mėnesį labai svarbu yra mums pakeisti mūsų finansinę sistemą tam, kad mes galėtume tinkamai reaguoti aplinkosaugos išteklius. Įskaitant ir tuos, kurie yra susiję su žiedinė ekonomika, apie kurios kalbama žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. Mes norime užtikrinti, kad mūsų finansinė sistema skatintų mūsų ilgalaikį tvarų augimą. Ir aukšto lygio da, ekspertų grupė dėl tvaraus finansavimo parengė ataskaitą ir jos išvados mus nudžiugino. Ir mes ketiname į jas įsižvelgti iki šių metų pabaigos. Pagerinti atliekų teisės aktai yra nepaprastai svarbus, jeigu mes norime kurti žiedinį ekonomiką. Taip pat jie gali paskatinti užimtumą ir uh, uh, veiksmingesnį išteklių naudojimą. Uh, geresnis atliekų tvarkymas bus naudingas ir mums, ir, uh, ir aplinkai. Mes turime kai ką iš esmės pakeisti tam, kad galima būtų kuo skubiau perėti prie žiedinės ekonomikos. Uh, Dėrybos dėl šio dokumento vyksta sunkiai, tačiau tam tikrose sritise e, yra tam tikrų sričių, kur Europos parlamento ir tarybos nuomonės beveik sutampa. Komisija yra pasirengusi skatinti dėrybų procesą tam, kad susitarti galima būtų jau iki šių metų pabaigos, kaip yra numačiusios abi dvi teisėkos institucijos. Gerbėjai ponai ir ponios, vakar vyko įsamios diskusijos dėl endokrinės sistemą ardančių medžiagų. Ir e, dėja, vargu ar galėčiau ką nors pridurti prie to, kas buvo pasakyta vakar, bet tiesiog norėčiau kelis žodžius vis dėlto pasakyti. Šiuo metu mes nagrinėjame, kokiu žingsniu reikės e, imtis po to, kai Europos parlamentas išsakė savo prieštaravimą e, dokumentui dėl minimalių reikalavimų, mokslinių reikalavimų taikomų endokrinės sistematinčioms medžiagoms. Europos parlamentas nusintė mums aišku signalą, jis paprieštaravo mūsų pasiūlymui ir todėl moksliniai kriterijai, tokie kaip jie buvo pasiūlyti komisijos, negali būti šiandien patvirtinti. Tačiau mes vis dėlto norėtume įspręsti šią problemą. Jau, daug, jau buvo dėlsima pakankamai ilgai. O endokrinė sistema dančios medžiagos daro žalą mums visiems. Jei mes e, toliau taikysime laikinuosius e, kriterijus, tai niekam nebus naudinga nei mums, nei aplinkai. Aš tikiuosi, jūs tam visi pritarėte. Visos interesuotos šalis tai pripažįsta. Komisijos pasiūlymas buvo pagrystas e, racionalių požiūrių ir jam pritarė, pritarė dauguma valstybių narių. Aš manau, kad iš esmės da, iki sutarimo nedaug trūksta, kad mes galėtume pasiekti sutarimą. Aš norėčiau pasinaudodama šią progą pakviesti pa, jūs bendradarbiauti su mumis šiuo klausimu. Ir norėčiau jums priminti, kad, e, kad jei mes patvirtinsime šios kriterijus, ES bus vienintelė teisinė sistema pasaulyje, kurioje bus teisės aktuose apibriežti uh, e, e, doktrinė sistema ardančioms medžiagoms taikomi kriterijai tai parodys pavyzdį kitiems. Taigi nepraraskime šios galimybės. Jūs taip pat uh, nagrinėsite ir deleguot, mūsų patiktą deleguotąją aktą dėl endokrininę sistemą ardančioms, medžio, ardančioms medžiagoms esančioms bečiutiniuose produktuose kriterijus. Ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite tam dokumentui pritarti. Gerbėjai ponai ir ponios, ponė pirmininkė, aš baisiu savo žanginę kalbą ir su malonumu sakysiu jūsų klausimus. Čia, komisioner, labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. Ačiū už tokią plačią jūsų veiklos apžvalgą e, viskas, ką Jūs pasakėte, yra susijęs su mūsų komitetu ir mums labai svarbu. Todėl labai norėtume sužinoti daugiau ar išgirsti apie dar daugiau rengiamų strategijų ir teisėkūrinių pasiūlymų dėl plasmasės tvarių produktų finansavimų ir panašiai. Nu, pradėsime dabar nuo frakcijų atstovų pasisakymų. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu, ponė Fransuas Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė. pirmininkė Pirmiausia, ačiū, kad atėjot e, pasikalbėti su mumis, e, su mūsų komitetu. Apgalėstau tik vieną dalyką, kad mūsų tiek mažai susirinko e, su jumis pasikalbėti. Supraskite, kad labai svarbu yra tai, jog jūs ateinate į mūsų komitetą pristatyti komisijos sukurtas strategijas. Na, o šį kartą jūs kalbėjote apie strategiją, kuri e, iškelia labai daug siekių žaliosios ekonomikos srityje ir turi labai aiškę vietą jame. Labai daug kalbėjote apie žiedinę ekonomiką, detaliai ją pristatėte, kalbėjote apie plasmasę strategiją, kurią aš visapusiškai remiu. Ir aš tikiuosi, kad e, tokiu būdu mes galėsime išgirsti vis daugiau detalių. Taip pat dėkoju, kad paminėjote endokrinės sistemas greunančių sistemų e, medžiagų klausimą. Bet uh, E, vis tik aš apgailestauju, kad šioje strategijoje trūksta poros dalykų. Greta visų specifinių sektorinių pasiūlymų e, nėra nei vieno, e, kuriame būtų kalbama apie sveikatos apsaugos sistemą. Mes turime kalbėti apie tai, kad uh, E, ta strategija atneš papildomą vertę. Skaitmeninė sistema turi paversti ES lyderę šioje srityje. Ir kalbame ne tik apie ekonomiką, kalbame apie sveikatos apsaugą. Kodėlgi taip pamiršta? Kokios priežasys dėl to? Kodėl komisija apie tai nekalba? Uh, Ar jūs galvojate apie e, strateginę programą, kuri e, padidins e, farmacijos produktų, pavyzdžiui, konkurencingumą. Apie tai komisija dar 2012 metais buvo tas komunikatas, vadinosi stipresnė ES pramonė, tarnaujantį ekonomikos augimui ir, ir darbo vietų kūrimą. Aš galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog mano pačios valstybė dar pirmadienį pateikė keturis projektus, kuriuos patvirtino komisija ir bus suteiktas 5 e, e, milijonų eurų finansavimas. Tai yra susijęs su e, ekologiškais veiksmais. Taigi mes kalbame apie specifinius, specialius projektus kokių bus keliama sąlygų jiems. Ir kitas dalykas, kokią vietą užima šie projektai aplinkosaugos ir energetikos srityje. Ar galite tai palyginti su kitais Europos komisijos finansuojamais projektais? Iš viso širdies iš anksto dėkoju. Ačiū, ponė Krostet. Socialdemokratų vardu, ponė Daly. Gracijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, vicepirmininkė Katainen. Ačiū, kad atėjot. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į du pagrindinius dalykus, kurie yra tarpusavį susiję ir kuriuos jūs pats paminėjote. Visų pirma, kalbame apie plastmasės paketą. Kalbame apie žiedinės ekonomikos e, dėmesį e, plasmasį ir specialų paketą. Aš manau, kad tai yra labai svarbus visuomenė aspektas. Ne tik ES turi jį nagrinėti, absoliučiai visos pasaulio valstybės turėtų tuo klausimu dirbti. Tačiau kokie yra Europos komisijos planai E, spręsti tarptautinius mastus, neapsiribojant savo įgaliojimais. Dar šyrit e, buvo paminėtas vienas e, nutekėjęs dokumentas apie strategiją ir ten pasakyta, kad Europos komisija pasinaud, panaudojo žodį griežtas, kalbant apie plasmasės perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą. Gal galėtume šiek tiek plačiau apie tai papasakoti. Dar su tuo yra susiję Kitas dalykas. Jūs pats esate atsakingas už ekonomikos saugimą ir stabilumą. Šiuo metu pradžioje, anksčiau šiais metais, tiksliau, tam Bruselėje jūs sakėte, jog reikia užtikrinti, kad ES taptų mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderę. Tik tada mes sukursime švaresnę energetiką ir galėsime siekti tvarios e, plėtros tikslų bei COP21 įsipareigojimo. Tačiau Dabar atrodo, kad ES mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje atsilieka, bent jau taip atrodo. Ar jūsų akimis valstybės narės investuoja pakankamai lėšų ir pastangų į tai, kad taptų mokslinio tyrimų ir inovacijų lyderėmis? O galbūt ta platforma yra sukurta tam, kad investicijų stoka būtų kompensuota? ir e, kad būtų pritrauktos novatoriškesnės investicijos. Ačiū toliau, ponė Višnievska. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs kalbėjote apie ambicingus planus, apie ketinimus. Aš norėčiau pasakyti, kad e, mūsų planai ir mūsų ketinimai turi atitikti realias galimybės. turiu pasakyti, kad padėtis dėl atliekų tikrai kelia susirūpinimą. Per kitą plenarinę sesiją mes balsuosime dėl šios direktyvos. Envi komiteto pozicija labai ambicinga, ko gero ambicingesnė negu kad Europos komisijos pozicija. Pavyzdžiui, dėl kadmio. Ka galima įsivaizduoti, kad per plenarinę sesiją balsavimas bus sudėtingas. Ir ko gero, balsų persvara bus labai nedidelė. Komisija tiesiog vaikšto peilio šmenimis. Europos parlamento narių pozicijos labai skiriasi, kai kas nori iš viso atsisakyti maksimalių ribų. Kai kuriuose šalise nėra e, vietos gamybos arba ta e, e, tiksliau, nėra perdirbamas atliekos arba e, jų perdirbimas labai ribotas. Na, o e, kiti sako, kad reikia nustatyti tokias e, viršutinės ribas, kurios atitiktų technologinę pažangą. Taip pat reikėtų nepamiršti ir žmonių sveikatos. Nėra aišku, koks poveikis yra uh, padarytas daromas žmogaus sveikatai. E, mokslininkai duomenų dar neturi. Tai noriu pasiteirauti, kaip Jūs manote, ar taryboje pavyks suformuoti bendrą poziciją iki metų pabaigos ir ką komisija toliau ketina daryti su taryba. Jeigu dabar, o šiandien komisija teiktų tokį pasiūlymą, Ar ji vis tiek dar pasisakytų už kadmio viršutinių ribų sumažinimą? Juk dabar jau žinoma, kokia valstybių narių pozicija. Tai tas dabartinis komisijos pasiūlymas pasitarnautų tik kai kurioms valstybėms narėms. Galbūt reikėtų kiek keisti požiūrį, atsižvelgiant ir į kitus atliekų tipus. Sutarėm tarp koordinatorių, kad jums suteiksime po dvi minutės kalbėti, todėl aš prašyčiau, kalbant, atkreipti dėmesį į ekraną ir jame esantį laikrodį. Toliau ponas Kerprandi. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos e, nariai Katainen už tai, kad apžvalgėte e, padėtį ir komisijos planus artimiausiams e, mėnesiams. Aš norėčiau atkreipti dėmesį jūsų e, pasisakymą apie plasmasį strategiją. Labai laukime, kada komisija ją parems. Ir mano klausimas yra labai tikslingas. Jeigu aš e, esu gerai informuotas, tai Europos komisijoje vyksta tokia vidinė kova, ką daryti su mikroplastiku. Tai nepaprastai svarbus elementas. E, vis daugiau turime įrodymų, kad mikroplastiko detalių yra, dalelių yra visur Ir yra net keletas valstybių narių, kurios išreiškė susirūpinimą tą temą. Ir mano klausimas dabar būtų toks. Ar ketinate kovoti už tai, e, kad būtų sukurta griežtesnė mikroplastiko kontrolė, pavyzdžiui, kosmetikoje. Būtų labai svarbu, jeigu mes tą problemą išspręstumėm. Aš suprantu, kad tai dabar yra jūsų uh, E, planuose ir jūs turite nuspręsti, kaip elgtis. Kitas dalykas, klausimas, kurio jūs nepaminėjote, bet tai eina jūsų portfelį. E, biologinė įvairovė. Prieš dviejus su pusę metų e, buvo parengta aplinkosaugos agentūros ataskaita apie esamą padėtį. Ir panašu, kad tada matėme labai daug raudonų signalų. Buvo pasakyta, kad 2020 metų biologinės įvairovės tikslų nesugebėsime pasiekti. Aišku, nuo to laiko E, buvo nuspręsta, kad nereikia iš naujo nagrinėti e, natūralios aplinkos direktyvos. Mes labai aiškiai supratome, kad nereikės platesnių e, tikslų šioje srityje kurti. Aš pats labai daug tyrimų esu matęs, ypač žemės ūkėje suprantu, kad galima padaryti labai daug, kad padėtis pagerėtų ir galėtumėm viską palankiau įvertinti, bet jūsų kolega ponas Hauganas sako, kad reikia palaukti kitos BŽUP reformos, nes dabartinė politika neleis pakeisti um, daromo poveikio aplinkai. Taigi mano klausimas būtų toks, ar galime greitai tikėtis arba pareiškimo iš komisijos, nes visi sakom, kad darom viską, ką galim, bet suprantame, kad tikslų negalėsime pasiekti. O galbūt galime tikėtis naujų paskatų iš Europos komisijos, naujo siekio pabandyti įgyvendinti 2020 m. biologinės įvairovės tikslus, nes kitaip mes visi padarysim tą patį kaip praeitą sykį. Padarysim išvadą, kad nieko negalėsime pasiekti, sakysim, kad viską reikia atidėti iki kito karto ir vėl dešimt metų viskas užsidels. Taigi mano klausimas toks ir yra, ko galime dabar konkrečiai iš jūsų tikėtis? Ponas Ek. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų Katainan. Žmogaus sukeltas klimato atšilimas yra viena iš didžiausių problemų, su kuriamis susidurėme. Ateityje e, e, dėl to atsiras tokių didžiulių finansinių nuostolių, kurių net negalime įsivaizduoti. Taip pat žus ir žmonės. Matome, kad jau dabar yra apnuodijami gruntiniai vandenys, teršiami vandenynai, e, yra greunamos e, biosistemos. Šiais metais rūpjūčio antroji e, buvo ta diena, iki kada buvo išnaudoti visi 2017 metams skirti gamtiniai ištekliai. Mes gyvename taip, tarsi e, turėtumėm du pasaulius. Nuolat siekiame stabilaus e, e, ekonominio augimo, bet tai daro žalą mūsų planetai. Tik tais tikras beprotis gali taip elgtis. Gamtos ištekliai yra e, išnaudojami ir ateityje dėl to gali kilti įvairių krizių, taip pat ir karų. Mums e, galų galia ateis tokia diena, kai tie ištekliai bus visiškai išnaudoti. E, Galbūt kiekvienos politikos tikslas e, turėtų būti toks. Ši karta turėtų patenkinti savo poreikius, nesukeldama pavojaus ateities kartoms. Ir dabar noriu pateikti klausimą. Kaip Jūs vertinate idėją mūsų šios dien, mūsų dabartinę ekonominį modelį keisti iš esmės? Uh, reikėtų kontroliuoto neigiamo ekonominio augimo ir e, kontroliuojamo e, prekių produktų paskirstimo, tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį mūsų pasaulio tvarumą. Iš anksto dėkoju už atvirą atsakymą. Ačiū, ponas Kilek. Thank you, Madam Chair. Thank you, thank you, Honorable. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiama komis, gerbiamas komisijos nariai, kad atėjot e, ir suteikėt mums progą aptarti šią temą. Mes kalbame apie ES žiedinę ekonomiką ir kuo daugiau diskutuojame, tuo labiau suprantame, kiek bus įvairiausių sunkumų e, tarp valstybių narių yra milžiniški skirtumai, dėl to e, tvarkant atliekas iškirs labai rimtų sunkumų sunkumų, ypač turim kalbėti apie resursų efektyvumą. Tuo pat metu suprantame, kad e, trūksta informatumo valstybėse narėse. Valstybės narės nėra pakankamai motivuotos. Šiuo metu ES tik tai 6 procentai investicijų į atliekų tvarkymą yra iš Europos struktūrinių fondų. Tuo pat metu daugelis valstybių narių susiduria su daugeliu problemų atliekų tvarkymo sistemoje. Ką galime padaryti, kad tai pasikeistų? Toks būtų mano pirmas klausimas. Papildomai norėčiau dar paklausti. Nepamirškime, kad e, pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą yra numatyta, ką turėsime daryti su atliekomis ar e, antrinėmis žaliavomis. Tačiau dabar suprantame, kad neturime ES pakankamai gebėjimų tas atlikas ir per, e, antrinės žaliavas perdirbti. Todėl reikia raginti investicijas ir Europos pinigų daugiau turi būti skirta tam tikslui. Mes nenorime, kad tos medžiagos būtų eksportuojamos į trečiąjį pasaulį. Ten jos yra apdorojamos netinkamai, daroma žala ir žmogaus veikatai ir aplinkai. Kokias finansinės priemonės jūs galite paminėti, kokią papildomą paramą ES ketina taikyti, kad tie iššūkiai būtų išspręsti? Ir dar vienas klausimas dėl plasmasės strategijos. E, šių metų pabaigoje jūs teigiate, kad skelbsite plasmasės strategiją. Ten mes kalbėsime apie antros ir trečios kartos e, plasmasės gamybą. Vis daugiau sektorių e, dėl, tų, dėl tos gamybos labai konkuruoja. Ar Europos komisija ketina užtikrinti tokių pašarų, kurie bus gaminami tokiuose pakuotėse kontroliavimui? Tai yra pirmas klausimų ratas, jų baigiame. Prieš perinant prie kito raundo, aš raginu Jūs atsakyti. Um, I will start uh, with uh, Madam Krostet's uh, questions. First on Labai ačiū. Pradėsiu nuo panios Grastet klausimų. Ji kalbėjo apie susveikatą susijusius reikalus. Europos komisija nemažai dirba sveikatos e, srityje tam, kad padėtų valstybėms narėms. Mes e, ir toliau tęsėme ankstesnius veiksmus, juos plėtojame, bet noriu paminėti ir tris naujas iniciatyvas. Tai yra sveikatos ir priežiūros skaitmeninimas. Mes rengiame komunikatą ir jame bus kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų būti skatinamos e, naudoti e, skaitmeninius sprendimus, e, rinkdamos duomenis apie sveikatą registracijos metu. Tai turės poveikio sveikatos pramoniai, o taip pat dėl to bus galima užtikrinti geresnę prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų bei sumažins e, tų sistemų e, kaštus. Toliau. Sveikatos technologijų vertinimas. Čia reikėtų įvertinti naujus vaistus ir medicinos prietaisus, kurie patenka į rinką. Na ir trečioji iniciatyva. Ji yra pati naujausia. Komisijos pirmininkas Juncker e, e, pažadėjo veiksmų planą dėl vakcinų, vakcinavimo. E, To plano tikslas yra užtikrinti, jog daugiau žmonių būtų paskiepijami, siekiant užkirsti kelią lygų protrukiams. Taigi tokios būtų trys naujausios iniciatyvos, kurias mes planuojame. Taip pat jūs minėjote su aplinka susijusias investicijas. Ir čia aš norėčiau paminėti EFSI iš EFSI jau buvo daug finansuojama su aplinka susijusių investicijų. Ypač paminėčiau energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujančius energijos šaltinius. Čia ypač paminėčiau popierių ir medienos masę. Žiedinės ekonomikos. Žiedinės ekonomikos metu ir celiuliozę ir popierių galima naudoti kaip parduodamas prekes. Mes turime ir aišku tikslą E, susijusius su investicijomis dėl COP21. Kalbant apie e, COP21, e, tai čia siekiame tokio investicijų tikslo kaip 40 procentų. Panašu, kad EFSI yra neblogas finansavimo instrumentas žiediniai ekonomikai ir e, su aplinka susijusiems projektams. Tai tikrai labai pasiteisino finansuojant e, tokius projektus, kuriais skatinamas energijos suvartojimo efektyvumas. Pana Dali kalbėjo apie plastiką ir plastiko strategijos ryšį su globalia strategija. Ponas Garbrandi taip pat pateikė klausimą dėl mikroplastiko, plastiko dalelių. Aš vienu įpo atsakysiu tuos abu klausimus. Jeigu mums pavyks sukurti puikiai veikiančią strategiją Europoje, tai ji turės poveikio pasaulinių lygmenių. Jeigu mums pavyks rasti būdus, kaip sumažinti plastiko vartojimą, Jeigu mums e, pavyks užtikrinti, kad daugiau būtų naudojama bioplastiko arba e, tokio plastiko, kuris e, sunyksta laikui bėgant, jeigu daugiau naudotumėm perdirbto plastiko, tai tokių tikslų turėtų siekti ir trečiųjų šalių įmonės, kurios veikia ES. Tai turėtų poveikio ir pasaulinių lygmenių. Įmonės trečiosiuose šalise turėtų laikytis e, tokių pačių taisyklių. E, ir taip pat mes šį modelį galėtumėm perduoti ir kitoms šalims, trečiosioms šalims, besivystančioms šalims, kuriams mes padedame. Tai būtų, tokiu būdu būtų skleidžiama geriausia turima praktika. Dabar dar mikroplastiko dalelių, be abejo, tai irgi bus mūsų strategijos dalis. Jau dabar žuvise randama daug mikroplastiko dalelių, tai daro neigiamą poveikį mūsų piliečių sveikatai. Tai tik tais vienas pavyzdys susijęs su jūrų tarša. Taigi, e, plastiko dalelių klausimas tai bus bus įtrauktas į pasiūlymų paketą. Buvo teirautasi ir dėl inovacijų, ar mes atsiliekame nuo mūsų konkurentų, kurie labai sparčiai stiprėja. Taip, bet nebūtinai jie investuoja tiek daug, kaip mes į inovacijas. Yra ir tokių valstybių narių, kurios skiria daugiau dėmesio inovacijoms. Ir čia noriu pasakyti, kad puikių galimybių suteikia mūsų strategija Horizontas 2020. Kalbant apie inovacijų politiką, tai reikia paminėti ir Europos semestrą. Aš norėčiau sutelkti dėmesį ir ties uh, E, kiekvienai šaliai skirtomis rekomendacijomis dėl žmogiškojo kapitalo. E, valstybės narės turėtų daugiau investuoti ir į švietimo e, kokybę, apmokymus. Taigi mes valstybės narės turėtumėm skatinti daugiau nuveikti šioje srityje. Dar viena pastaba. peržiūrėdami arba reformuodami daugiametę finansinę, finansinę programą, turėtumėm atkreipti daugiau dėmesio į tas rytis, kur sukūriama didžiausia europinė pridėtinė vertė. Ir čia be abejo paminėčiau e, e, technologijų plėtrą, mokslinius tyrimus, saugumą. E, čia sukūriama pridėtinė vertė yra didžiausia. Aš asmeniškai daugiausia dėmesio skirčiau moksliniams tyrimams ir inovacijoms, formuodamas biudžetą. Pane Višnevska, jūs kalbėjote apie trašų direktyvą, tiravotės ir nustatyti tinkami kadmio dydžiai. Aš laikyčiausi dabartinių, šiandieninių kadmio ribinių verčių. Žinau, kad jau dabar valstybėms narėms labai sunku tam pritarti. Jeigu būtų sumažintas kadmio lygis, tai būtų padarytas teigiamas poveikis žmogaus veikatai. Ir taip pat dėl to pradėtų keistis ir trašų rinka. Tai taip pat labai svarbu. Jeigu būtų sukurtas toks europinis e, reglamentas, kurio būtų skatinama e, biologinių trašų gamyba, tai e, tikrai sumažėtų mūsų priklausomumas nuo fosforo turinčių trašų importo. Būtų tarsi sukurta nauja rinka. Yra valstybių narių, kuriams tai svarbu, pavyzdžiui, dėl geopolitinių priežasčių. Bet net ir atsižvelgus į visus geopolitinius aspektus, reikia nepamiršti ir to, kad dar svarbiau yra teigiamas poveikis žmogaus sveikatai. Sumažinus kadmio kiekį pagerėtų žmonių sveikata. Komisija tikrai norėtų, kad dėl to pavyktų susitarti. Ponas Karbrandi tyravosi dėl bio įvairovės. Yra veiksmų planas, kur numatyti 15 konkrečių veiksmų Daugeliu tų veiksmų jau buvo imtasi šiais metais. Iki šių metų pabaigos, iki, iki mūsų kadencijos pabaigos jau tikimės turėti tų veiksmų rezultatus. Dabar e, Mes ketiname įvertinti e, įvairias direktyvas susijusias su bio įvairovė. ir suformuosime bio įvairovės apsaugos strategiją nuo 2020 metų. Ir toliau bus e, teikiamas pakankamas finansavimas Natura 2000 tinklams. Toliau ponas Ek. Jis patikė labai svarbų klausimą dėl prasmingo ekonominio augimo. Jūs pasiūlėte alternatyvų ekonominio augimo modelį. Viskas skamba labai ideologiškai. Jūs kalbate apie esminius dalykus, bet mano nuomonė būtų tikrai sunku įsivaizduoti, kaip neigiamas ekonominis augimas geriau pasitarnautų mūsų socialiniams ir aplinkosaugos tikslams. Jau turime pavyzdžių dėl neigiamo ekonominio augimo arba Pavyzdžiui, čia paminėčiau Šiaurės Koreją, Venezuelą, Kubą. Na tikrai tai nėra labai įkvepiantis ekonominiai modeliai Europos Sąjungai. Aš manau, kad mūsų ekonomikos augimas būtų, galėtų būti pagristas geresnė kokybė. E, tai galėtų būti e, augimas vykdant žiedinės ekonomikos tikslus, tai būtų tvarus augimas. Kai mes kalbame apie žiedinę ekonomiką, yra svarbus abu žodžiai ir žiedinė, ir ekonomika. Jeigu neliktų vieno iš tų žodžių, tai nebeliktų ir žiedinės ekonomikos. Uh, ekonomika reiškia, kad iš kažkur turi būti gaunamas pelnas ir mes, kaip teisės aktų, kurį reglamentuojame, iš kur tą pelną būtų galima gauti. Na ir galiausiai. Buvo klausimas dėl atliekų tvarkymo. Aš čia norėčiau pasidalinti dviejomis pastabomis. Visų pirma, uh, teisės aktai atliekų tvarkymas rytyje. Jeigu pavyktų e, patvirtinti teisės aktus nustatančius privalomus tikslus valstybėms narėms, tai jau būtų tam tikra paskata siekiant sukurti tvaresnės atliekų tvarkymo sistemas. Kad ir vienas toksai teisės aktas uh, turėtų didžiulio poveikio regionams ir valstybėms narėms tvarkant atliekų srautus. Čia pagrindinė problema nėra pinigai. Jeigu sukūriamas teisingas teisės aktas, tai reiškia, kad bus ir pokyčių. Tai skatina pokyčius, tai skatina ir naujus technologinius sprendimus. Kalbant apie viešąjį finansavimą. Mūsų struktūriniuose fonduose yra numatyti 5,5 milijardo eurų tam, kad būtų pagerintas atliekų tvarkymas valstybėse narėse. 5,5 milijardo. Tai tik tais vienas iš finansavimo šaltinių. Horizontas 2020. Čia 2018 metams, 2020 metams, tam laikotarpiu yra skiriami 860 milijonų eurų. Technologijos jau egzistuoja. Jau yra atliekų tvarkymo planai. Um. yra tokie atliekų tvar, tvarkymo planai, pavyzdžiui, mėšlo tvarkymui, kai iš mėšlo galima pašalinti vairias kitokias medžiagas. E, tai daro teigiamą poveikį aplinkai, tai taip pat gali takoti ir trašų pramonę ateityje. Labai ačiū. Dėkuoju, dabar perėmėme prie antro klausimo atsakymų raundo ir kiekvienam klausimui galėsime skirti po vieną minutę. Pone Šoice, pirmiausia, prašau. Thank you very much, uh, Mr. Katainen. Dėkuoju Jums, ponė Katainen tam, kad mes galėtume pasiekti žiedinės ekonomikos tikslus. Kitų susitarimų tikslus mes e, suprantame, kad reikia patvirtinti tam tikrus teisės aktus, bet nepamirškime, kad tuo darbas nepasibaigs, tai bus tik tai pirmasis žingsnis. Europos saugumos strategijoje yra aiškiai nurodyta, kad nusikaltimai aplinkai yra baudžiami nusikaltimai ir nurodo, kad komisija turi išnagrinėti, kaip galima būtų sugriežtinti teisės aktus, kurie reglamentuoja baudžiamai persiekėjimą už šios nusikaltimus. Ir mes žinome, kad kai kurios valstybės narės nelinkusios pritarti šiems e, pasiūlymams. Ir tai gali paveikti mūsų gebėjimus pasiekti tikslus. Ar komisija ketina imtis papildomų priemonių tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų tinkamai būdžiamos tos įmonės, kurios nepaiso mūsų e, aplinkos sauginių teisės aktų? Mano antras klausimas yra štai toks. 8 e, milijonai naujų darbo vietų yra sukurta. Bet naujų įgūdžių darbo tvarkės įgyvendinimas ir, kitos Europo, ir kitų ES iniciatyvų, tokių kaip Europos solidarumo iniciatyva, e, gyvendinimas stringa ir čia kyla klausimas, ar jos turės ilgalaikį poveikį užimtumui visoje ES. Ar komisija ketina imtis papildomų priemonių da, tam tikrose šalyse, ypač tose, kuriuose nedarbo lygis yra didesnės nei kitose šalyse. Ir tose šalyse, kur da, uh, E, užimtumas yra, e, nedarbo lygis yra labai mažas. Taigi, ar komisija ketina taikyti tam tikras priemonės tam, kad galima būtų išlyginti skirtumus tarp valstybių narių? Du klausimus jūs uždavėt, ar ne? Ir jūs tų, du klausimus ir galėjote pakla... užduoti. Taip. Toliau, ponas Lainen. Herr Vizepräsident, äh, Sie haben zu Recht gesagt, Gerbamasis komisijos vicepirmininkė, jūs sakėte, kad e, žiedinė ekonomika yra toks e, da, plataus užmojo projektas, e, megaprojektas, kuris iš esmės pakeis mūsų ekonomiką. Visiškai teisingai tą pasakėte. Mes turime da, geriau naudoti turimus išteklius. Aš žinau, kad Kinijoje ir, kiek žinau, Kinijoje jūs da, turėjote kontaktų su viena didelė įmonė. Ir mes Europos parlamente taip pat nesiniai bendravome su Kinijos atstovais e, Europos parlamente ir sužinojome, kad jie itin didelį dėmesį skiria žiediniai ekonomikai ir labai daug investuoja į šį projektą. Jūs kalbėjote taip pat apie. apie tą vadinamą design concept. Tai yra tam tikra produktų projektavimo schema, tam, kad galima būtų kuo geriau po to tuos produktus perdirbti. Ar galime tikėtis, kad pasiūlymą dėl ekologinio produktų projektavimo jūs pateiksite jau iki kitų Europos parlamento rinkimų? Aš manau, kad mes ES esame pasiruošę tokiems gamybos būdams. Dėkuoju, toliau ponė Višnievska jos nėra salėje. Tuomet ponas Parniu. Gerimasis komisijos pirminiai, e, komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau Jums pasakyti, kad e, puiku, kad Jūs kalbėjote labai aiškiai apie endokrininį sistemą ardančias medžiagas. Ir, ir Pagaliau Europos parlamento aplinkos saugos komiteto darbas davė konkrečių rezultatų, nes mes išgirdome šiandien, kad kad komisijos atstovas pasakė mums, kad komisija tikrai turi nemažai noro kovoti su endokrininį sistemą ardančiomis medžiagomis. Puiku. Antra. Maisto švaistimas. Jūs visiškai apie tai nekalbėjote, o man atrodo, kad šis klausimas yra prioritetinės um, svarbos. Uh, nes 80 milijonų tonų maisto yra šva, išmetama ES kiekvienais metais ir man atrodo, kad da, da, tai yra visiškai nesakinga. Da, Ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad mes turime tikslą iki 2025 metų sumažinti švaistamo maisto kiekį 30 procentų ir 50 procentų iki 2030 metų. Būtent tokius tikslus patvirtino Europos parlamentas ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar komisija pritarė tokiems planams. Dėkuoju. Toliau ponas Florence. Ačiū, ponė pirmininkė. dėl vienos iš pagrindų direktyvos. Mano gimtoji šalis buvo paduota į teismą. Man atrodo, tai ir teisinga. Yra problemų ne vien tik tais vandenų apsaugos, bet ir dėl vaistų. Aš noriu paprašyti dar pagalvoti apie trašų e, direktyvą ir kadmę. Tikrai negalima didinti kadmio viršutinės ribos. Ir metalo laužė jau yra pakankamai dideli kadmio kiekiai. Taip prašyčiau nebarstyti trašų su kadmio bent jau mūsų laukuose. Uh, dėkuoju, panas Dans, dėkuoju komisijos vicepirmininkė, aš esu čia. Aš norėčiau paklausti Jūs apie tvaros vystimosi tikslus. Komisija pritarė šiems tikslams ir tai yra puiku. Ir mes žinome, kad sausio mėnesį pirmą kartą susitiks suinteresuotų šalių platforma, daugia šalė suinteresuotų šalių platforma. Bet apie konkrečią darbo tvarkę. Ką jūs ketinate daryti tam, kad galima būtų realiai uh, pakeisti situaciją keturiose uh, sritise - ekonomikos, socialinių klausimų, aplinkosaugos ir valdysinos srityje. Ir ypač e, tai yra aktualu, kai galvome apie biudžetą. Ir kokį vaidmenį Europos parlamentas galėtų suvaidinti uh, suinteresuotų šalių uh, dėrybų procese. Nes taip mes girdėjome, kad jūs tikitės, kad mes vaidinsime aktyvų vaidmenį, bet kol kas mes dar negirdėjome jokių konkrečių pasiūlymų ir iniciatyvų iš komisijos. Apie tai galėtume mums papasakoti, būčiau dėkingas. Dabar norėčiau paklausti, ar kas nors dar norėtų užduoti savo klausimą. Pone Dėliai. Ačiū, ponė pirmininkė. Da, da, labas rytas ir komisijos nariui. Aš norėčiau pagilinti klausimą, kurį klausė Žilis Barnijo apie da, maisto švaistimą. E, kokią metodologiją mes takysime skaičiuodami, kiek maisto yra išvaistoma? Uh, nes mes patvirtinome planus dėl maisto švaistimo mažinimo, bet aš manau, kad mes taip pat turėtume turėti ir aiškę maisto švaistimo, išvaistumo maisto mažinimo metodologiją. Dėkuoju. Toliau. Toliau kalbės Dežer Pierik. Dėkoju. Aš noriu Jūs paklausti, kaip Niderlandų atstovė, apie biodujas. Gal jūs galėtumėt e, šiek tiek e, pakomentuoti šį klausimą. Ar biodujos yra aktuolus klausimas? Kaip jums atrodo, ar tai e, yra tas rytis, kurioje esama šiokio tokio potencialo ar ne? Dėkoju kolegoms. Komisijos nariai, prašau. Dabar jūs galite atsakyti patėtus klausimus. Labai ačiū. Pirmiausia, dėl ekologinių nusikaltimų. Turime teisės sistemą, e, kurioje yra pasirūpinama visų rūšių nusikaltimais. Komisija neturi plano, nėra neturėjusi minčių sukurti specialias priemonės e, dėl aplinkos sauginių nusikaltimų. Aš pritariu jūsų susirūpinimui, tai yra problema. Ir būtų logiška kažką čia numatyti, kartais šioje srityje labai daug korupcijos atvejų matome, tačiau neturime diferencijuoti skirtingų nusikaltimų rūšių. Reikia pasirūpinti, kad būtų numatytos, e, nebūtų numatyta specialių kažkokių nuobaudų už tam tikrus nusikaltimus. Nusikaltimų tyrimas paprastai yra valstybių narių rankose, tačiau yra sričių, kuriuose mes galime nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir paminėti precedentus, kaip ekologinius nusikaltimus galima sureguliuoti, e, išaiškinti. Užimtumo padėtis valstybėse narėse skiriasi. Laimiai tendencija pakrypo palankę kryptimi. Pažiūrėkime ES bendrai ir pamatysime, kad dabar užimtumo lygis yra aukščiausias, nedarbo yra mažiausias lygis. Nedarbo procentas siekia maždaug tokį patį, koks buvo 2008-2009 metais. Tačiau tai nereiškia, kad e, visose valstybėse narėse padėtis vienoda yra kiekvienos valstybėse narėse pažeidžiamų grupių jaunimas, pavyzdžiui, arba vyresnio amžiaus žmonės, kurie nebegali patekti į darbo rinką. Taigi, ką dabar Europos komisija daro? Ji pasitelkia Europos semestro procesą, metinę augimo strategiją, rekomendacijas valstybėms, ir palaipsniui stengiasi pasinaudoti visomis turimomis finansinėmis priemonėmis. Galiu Jūs patikinti, kad galimybių padėti valstybėms narėms yra labai daug, tačiau negalime vykdyti e, reformų valstybių narių vardu. Laimiai ES ekonominė padėtis stabilizuojasi, mūsų vidaus rinka E, pradėjo eiti ekonomikos ir darbo vietų kūrimo linkme. Ir e, dar galiu prisiminti poną Lainin, kuris paminėjo Kiniją. Kinija mums gali tapti gerą partnerę žiedinėje ekonomikoje, nes Kinija ekonomiškai yra verčiama spręsti ekologinės problemas ir jų problemos yra didesnis negu mūsų. Tačiau nereiškia, kad mes e, turime daryti tiek pat, kiek jie. Dėl to Kinija gali tapti didelę Europos sprendimų rinką, tačiau tuo pat metu galime sukurti bendrą rinką tarp Europos ir Kinijos naujoms technologijoms ir verslo modeliams. Kinija labai daug dirba norėdama užtikrinti žiedinę ekonomiką. Ir aš e, įsivaizduoju, kad e, greičiausiai tai yra viena iš e, geriausių mūsų bendradarbiavimo gilinimo sričių. ES su Kinija susiduria su daug bendravimo sunkumo įvairiose srityse, tačiau žiedinės ekonomikos aplinkosaugos, klimato politikos klausimais mes su jais galime bendradarbiauti. Ekodizainas. Ačiū, kad paminėjo tą klausimą. Mūsų požiūris į šios visus klausimus yra labai pragmatiškas. Tikslas išplėsti ekodizaino mastą e, nuo E, ekonominio atsiperkamumo iki e, galimybės suremontuoti e, tvarumo ilgalaikiškumo. Todėl mes dabar turime bendradarbiauti su suinteresuotomis pusėmis ir išsiaiškinti, kas jų nuomonė yra tinkama daryti, ką galima realiai paversti ilgalaikiu, kaip galime pakeisti aplinkos saukinę aplinką, kaip geriau gyveninti ekodizaino uh, direktyvą. Man tai labai įdomu. Pavyzdžiui, kai kalbam apie galimybę suremontuoti, remontojamumą, tai turim suprasti, kad e, tai yra labai aktuali tema daugeliu piliečių. Pagalvokim, pavyzdžiui, jeigu nukrito uh, jūsų e, Apple telefonas ir sudužo stiklelis, netaip jau paprasta yra tai pakeisti. Yra ir daug kitų smulkių gedimų, kurias būtų galima suremontuoti. Tai labai konkretus pavyzdys, bet tarp kol kas aš negaliu pateikti aiškių pasiūlymų dėl to, ką galima šiandien nuveikti. Eko dizaino direktyva yra puikiai priemonė, ji pasiteisino kaip labai efektyvi, leidžianti energijos efektyvumo klausimus spręsti. Ir kaip jūs teisingai pažymėjot, Pramonė labai gerai priėmė šią direktyvą. Vienintelė problema šiame teisės akte yra ta, kad turbūt vienintelis teisės aktas, kuriame iškyla tiek daug neiškumų, e, jį interpretuojant ir suprantant. Dabar aš matau, kad e, ekodizaino direktyvos vertinimas pasikeitė pramonė pradėjo daugiau apie ją kalbėti, kartu aišku su vartotojų apsaugos organizacijomis. Maisto atlikos. E, dvi, du klausimai dėl maisto atliekų. Tai dar vienas rytis, e, su kuria kalbame su suinteresuotomis pusėmis. turim pradėti galvoti, galim, kaip galime geriausiai išmatuoti maisto atliekas. E, kur, kaip elgti su maisto atliekomis iš e, mažmeninės priekybos, iš e, apdorojimo pramonės, iš restoranų, iš vartotojų, kaip išmatuoti maisto grandinę. Tai yra labai svarbu. Ir po to galėsim nuspręsti, kaip elgtis. Ir pirmiausia, turim žinoti, kiek maisto atliekų turime. Šiuo metu vyksta e, konsultacijos su interesuotomis pusėmis šią temą. Ponas Florens klausė. Drėkinimo sistemas. Ir sakoma, kad vaist, farmacinių medžiagų yra e, e, randama drekinimo sistemose. Mes jau turime tokių teisės aktų, turime reglamentą. E, taip pat mes turim galvoti, kaip pakartotinai panaudoti e, išvalytą vandenį, kurį manoma vartoti. Mes e, galbūt galėtumėm tokį vandenį panaudoti laukų drėkinimui, bet pirmiausia, mes turime užsitikrinti, kad tas vanduo yra sveikas. Dar vienas pastebėjimas dėl e, trašų direktyvos. Tos e, trašos, kuriuose yra daug kadmio, yra parduodamos plačiai mūsų rinkoje. Jeigu norite kažką savo valstybėje naudoti, tai tas yra įmanoma ir ateityje tas bus įmanoma. Bet turime galvoti apie sveikų trašų bendrą rinką. Trašų, kurios yra pagamtos iš mėšlo ar kitų žaliavų rinką. Nežinau, ką čia galima padaryti. Kartais man atrodo, kad reikia grupę žmonių iš tarybos pasikviesti ir galvoti, pabandyti paaiškinti, kas čia labiausiai kelia problemų. Nemanau, kad yra taip sunku. Turbūt netai pavojinga, kaip kai kas sako. Europos parlamento vaidmuo įgyventinant tvar, subalansuotos plėtros tikslus ir galvojant apie ilgalaikį ekonomikos augimą. Aš noriu, kad ši problema būtų sprendžiama ne tik iš tų valandos plėtros tikslų perspektyvos. Mes turim pagalvoti, kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti. Kiekvieną kartą, kai kalbam, pavyzdžiui, apie žiedinę ekonomiką, arba apie būsimus e, subalansuotos plėtros tikslus. Pradam kalbė, galvoti, Koks gali būti ES, koks gali būti ES parlamento vaidmuo kitose politikos rytise? E, yra ieškoma būdų, metodų įgyvendinti SDG, tuos subalansuotus plėtros tikslus. Ir jeigu Europos parlamentas nėra atstovaujamas visome, visose platformose, kur kalbama apie SDG, dar nereiškia, kad jūs neturite balso. Europos parlamentas turi balsą, priimant absoliučiai visus teisės aktus, tada mes galėsime įgyvendinti SDG teisingai. Biologinės dujos. Tai yra atsinaujinančios energijos paketų e, dalis Man atrodo, kad biodujos ateityje suvaidins labai svarbu vaidmenį. Tai susiję tik su dviem klausimais. Visų pirma, inovatyvios technologijos. E, jos ir toliau šioje srityje bus plėtojamas, bet jau yra sukurta nemažai. Taip pat turime galvoti, kaip kokių galimybių atveria naujos technologijos ir kiek mes jas išnaudojame e, vietos lygmenių. Tai yra kitas svarbus klausimas. Taigi, e, įstatyminė aplinka ir visuomenės informatumas. Tai yra turbūt didžiausi šiandienos iššūkiai, tačiau biologinės dujos E, bus labai rimtas energetikos paketo klausimas. Ta pati galima pasakyti ir apliekų, aplinkų tvarkymą. Gerbiami kolegos, ačiū už klausimus ir komentarus. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas tęsis. Jeigu tik turit kokių klausimų, kuriuos norite su manimi aptarti, e, esu pasirengęs su jumis bendrauti. Ačiū. Much, uh, Labai ačiū vicepirmininkė už tai, kad atėjot šiandien. Buvo labai įdomu, kaip visada. Ir ačiū už pasiūlymą išlaikyti tvirtus ryšius su mūsų komitetu. Uh, there's a, there's a between, uh, Dabar trumpa pertraukėlė iki balsavimo. Dešimt minučių. Um, hello everyone. Labas rytas visiems, pradėkime balsuoti. Visų pirma, balsuosime dėl ponios Grostet nuomonės. Prašyčiau visų tylos. Taigi visų pirma balsuosime dėl ponios Grostet nuomonės. Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas. Balsuosime dėl pirmo pakeitimų bloko, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 62 kas už. Amendment 62. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 68 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti atmestą. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 67 kas už, kas prieš, Nelabai supratau dar kartą. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 71 kas. Ne, 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 77. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 80. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 87, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Lyg ir primtas, bet pasitikrinkime. 87, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. 89, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Toliau 92 ir 93 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 95 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 98 kas už, kas prieš, kas už. 98 kas prieš, kas susilaiko atmesta. 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 102 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 103 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 105 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 106 ir 107 kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 109 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 111 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 111, 112. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 113. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 114. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir primtas. Primtas. Pasitikrinkime. The vote is open. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Man pasisekė. Aš sprendžiau pagal frakcijų elgesį. Pakeitimas priimtas 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimt, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienuolika, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas už, 16 kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 23 atkrenta, 24 kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Antras kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 29. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 30. kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 31. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 32. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 33. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas kas prieš, kas susilaiko atmestas. 41. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 42. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 43. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 44. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 45. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 46. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 47, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 48, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 48. The vote is open and... Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Adopted. Primtas 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 5-7, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 58 už, prieš susilaiko atmestas 59, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Is... Baigiame balsuoti. Priimtas, sveikiname pranešėją. Uh, next item is a report. Toliau kitas pranešimas, panios Childers pranešimas, Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas. Pradėkime nuo 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. 15. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas. 18. Kas už, prieš susilaiko. Primtas. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 28. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 31. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 33. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kas susilaiko? Dėl 37 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Atmesta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. And the vote is uh, closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. 48. Kas už, kas prieš. Ne, vis dėlto 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir primtas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmestas 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 56. Kai kurie balsai truputį vėluoja. Baigiame balsuoti, pakeitimas atmestas. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Balsavimas dalimis dėl 61 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Dešimtas antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti atmestas. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Na, o dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta sveikiname pranešėją. Einame prie kito klausimo. Um, accelerating Clean Energy Innovation Rapporteur Mr. Eck. Ką kaip perėmėme prie kito klausimo, tai yra prie pano Eck parinkto uh, uh, pranešimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis. Ne, jis atkrenta šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Še... Septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis už, vienuoliktasis patvirtintas. Gerai? A, noriu tai pasitikrinti. Gerai, tikriname. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. A. Kaip taip gali būti? So I see. Taip akivaizdu, kad čia dešinieji ir kairieji visiškai nesutarė. Aš žiūriu į koordinatorių rankas ir man atrodo, kad viskas buvo aišku. Gerai, toliau 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 14. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 16. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 17. Už prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš. Nemačiau, kai balsavo apie P frakciją. Taigi 23-asis, prašau, kas už 23? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 24-asis, už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 25-asis, už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 26-asis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 toliau už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 už, prieš susilaikė, atmesta. 39 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 40 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 41 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš susilaikė, pasitikrinkime. 42 pakeitimas, prašau balsuoti. And the vote is closed. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikę, atmesta. 44 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento su visais patvirtiniais pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Dokumentas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Toliau. Aplinkosaukos politikos įgyvendinimo peržiūra. Keli pranešėjai. 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 20 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 21 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24 už prieš, susilaikę, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikę, atmesta. 26 už, prieš, susilaikę, atmesta. 27 už, prieš, susilaikę, atmesta. 28 už, prieš, susilaikę, atmesta. 29 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikę, atmesta. 31 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 33 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, Atmesta 44 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 45 už, prieš, susilaikė. Atmesta 46 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Patvirtintas, pasitaisų pirmininkė. 47 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 48 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 49 už, prieš, susilaikė atmesta. 50 už, prieš, slaikę, atmesta. 51 už, prieš, slaikę, atmesta. 52 už, prieš, slaikę, patvirtinta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 59 už, prieš, susilaikė atmesta. 60 už, prieš, susilaikė atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 uh, už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 už, prieš, sulaikę, atmesta. 69 už, prieš, susilaikę, atmesta. 70 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 71 už. A, neturime balsuoti dėl jo. 72 tuomet, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 74. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė. Na, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Neaiškiai kėlėte rankas. Tai kągi, balsuojame elektroniniu būdu dėl 75 pakeitimo. Balsavimas baigtas. A. Patvirtinta. 76 už, prieš. 76. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 77. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis. Kas už? Atsiprašau, atmestas. Aš norėjau pasakyti, kad atmestas. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis ir penkioliktasis pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Triliktasis iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime šešioliktasis pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 17. Kas už, kas prieš, sulaikė, patvirtinta. Dabar galutinės balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Close. Balsavimas baigtas. Dokumentas yra patvirtintas ir sveikiname pranešėjus. That's the last one? The last one. Wow. Thank you very much. Next uh, and last. Paskutinis klausimas. Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai. Penki bendrautoriai. Pradėkime nuo aštuntojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dar kartą patikrim. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė atmesta. 20 už, prieš, susilaikė atmesta. 21 už, prieš, susilaikė atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 25. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28. Už, prieš, susilaikė, priimta. 29. Už, prieš, susilaikė, at, priimta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 33, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36, už, prieš, susilaikė, atmesta. 37, už, prieš, susilaikė, atmesta. 38, už, prieš susilaikę priimta. 39. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikę. Tikrinkime. Patikrinkime, prašau. Balsuokite paspaudami mygtuką. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. 39 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 40. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42. už, prieš, susilaikė, atmesta. 43. už, prieš, susilaikė, atmesta. 44. už, prieš, susilaikė, atmesta. 45. už, prieš susilaikę atmesta. 46 už prieš susilaikę atmesta. 47 už prieš susilaikę atmesta. 48 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 49 už prieš susilaikę atmesta. 50 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 52, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51, už, prieš, susilaikė, atmesta. 73, už, 73 atkrenta, atsiprašau, ir jūs visi sutikot, bet kokiu atveju su 73 labai gaila, kad atkrenta, nereikia dėl jo balsuoti. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, prie, atmesta. 54 už, prieš susilaikė priimta. 55 už, prieš susilaikė atmesta. 57. Tikriname 55. Galime dar kartą pabalsuoti, kas už 55. Rankų pakelimu. Galim ir patikrinti, galim ir patikrinti. I thought I saw it one. And it's closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 58. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 90. Atkrenta. 92 dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 59 už prieš susilaikę atvesta. 60 už prieš susilaikę priimta. 61 už prieš susilaikę atmes priimta. 62 už prieš susilaikę atmesta. 63 už prieš susilaikę atmesta. 64 už prieš susilaikę atmesta priimta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. 71 už prieš susilaikė priimta. 72 atkrenta. 75 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 76 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 74 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 81 pakeitimas, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis, už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta, už, prieš, susilaikė, priimta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 78 už, prieš susilaikė atmesta. 80 už prieš susilaikė atmesta. 81 už prieš susilaikė. Dar kas už 81. Prieš susilaikė primta. Tai buvo 5.81 dalis. Dabar 6.81 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 82 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 83 už, prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš susilaikė priimta. 85 už, prieš susilaikė atmesta. 86 už, prieš susilaikė atmesta. 87 už, prieš susilaikė atmesta susilaikė Patikrinkime 87, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 89 už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 93, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 95, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 96, už, prieš, susilaikė, atmesta, 97, už, prieš, susilaikė, atmesta, 97, už, prieš, susilaikė, 97. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 98 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antras už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. 104 ir 105 kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 106, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 107, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji 107 dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 108, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 109, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 110 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Penktas už, prieš susilaikė. Priimta. Šeštasis už prieš susilaikė. Priimta. Septintasis už prieš susilaikė. Priimta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Prašau balsuoti mygtukų paspaudimu. Baigiame balsuoti. Ir viskas. Patvirtinome. Baigiame balsavimą ir savo darbo dieną. Kita kart susitiksim jau kitą savaitę. Spalio 19 dieną. Prašyčiau koordinatorių pasilikti, nes iš karto padarysime koordinatorių posėdį.